Tai iš tiesų tam tikras ekvivalentas, tai yra e, abu dokumentai e, turi, ana, yra analogiški. Europos parlamentas reikalauja, kad e, Europos tarybos Europos taryba prisijungusi prie konvencijos taip pat prisidėtų prie visokiojopos žmogaus teisų apsaugos ir pagarbos žmogaus teisų hartijai. Ačiū. Turime rezoliucijos projektą. Bendrosios diskusijos baigtos, balsavimas vyks rytoj. Dabar Pereiname prie tarybos ir komisijos pareiškimų dėl Stokholmo veiksmų plano. E, prieš tai buvusios diskusijos buvo labai įdomios, tačiau mes turime tam tikrą laiko rėmą ir mes peržengėme mūsų duotą laiko limitą, dėl to norėčiau visų paprašyti labai tiksliai laikytis jiems skirto laiko. Pirmiausia, žodis suteikiamas tarybos atstovui. Taryba. Tarybai suteikiu žodį. Prašau. Sí, gracias, Ačiū, ponė pirmininkė. teisingumo, saugumo ir laisvės erdvė yra vienas iš didžiausių ES pasiekimų. Ši Europos mastu e, galiojanti erdvė yra vienas iš žingsnių į priekį bendradarbiaujant su tarp valstybių narių, civilinės teisės rytyje, baudžiamosios teisės rytyje, vidaus reikalų, vidaus saugumo rytyje. Tai yra vienas iš svarbiausių Europos E, veiksmų rezultatų ir galiausiai e, būtent dėl to e, buvo įtvirtinti labai atviri ir veiksmingi santykiai su, kiek, su ES piliečiais. Todėl Europos piliečiai būtent šioje srityje išvelgia didelę pridėtinę vertę, kalbant apie naud, ES naudą jų gyvenimui joje gali naudotis tam tikromis teisėmis, laisvėmis savo kasdienėme gyvenime. Ir tai be jokios abejonės, kaip jau minėjau, yra vienas iš didžiausių ES pasiekimų. ES Sąjungos taryba e, buvo ne vieną kartą susitikusi ir svarščiusi tuos e, su e, Teisės saugumo ir teisingumo sritimi susijusius klausimus. Dar prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai buvo priimti sprendimai, kurie yra susiję su sritimi, kurią svarstėme prieš tai, tai yra E, tyrimai geno, su genocido e, nusikaltimais susijusiose bylose, e, tarptautinės teisės, baudžiamosios teisės rytyje. Ir e, praėjusiu metu gegužės mėnesį taryba buvo prieimusi sprendimą, kuriuo buvo sukurtas tinklas kurio pagalba valstybės narės per savo vyriausybės gali sustiprintai bendradarbiauti, kovodamos ir persekiodamos tuos e, nusikaltimus. Kai kurios valstybės narės, štai pagalvokime apie Pinocheto bylą, taigi kai kuriuose valstybėse narėse tai tapo net ir jų įstatymų dalimi. Pavyzdžiui, Ispanijoje taip pat ir kitose valstybėse narėse. Ispanijoje mes turime vadinamąją E, vadinamąjį universalų į teisingumą. Tai reiškia, kad sunkus nusikaltimai, kurie yra įvykdomi už Ispanijos ribų, šioje šalyje taip pat gali būti persekiojami. Taigi, jeigu tai yra ypatingai sunkus nusikaltimai. Ir taip yra peržengiama už to e, e, teritorinio teisinio principo teritoriškumo ribų. Šis principas kai kuriuose valstybėse narėse buvo jau pripažintas. Kaip jau minėjau, būtent tais atvejais, kada kalbame apie ypatingai sunkius nusikaltimus, e, žmog, e, nusižengimus žmogaus or, garbiai ir orumui ir panašiai. Taigi tokius nusikaltimus galima persekioti ir už juos bausti ir už, Europos, e, už tos valstybės narės teritorijos ribų. Teisės saugumo teisingumo erdvėje mes taikome ir mm, Stokholmo veiksmų planą. Lisabono, e, Lisabono sutartis mums padeda e, išplėsti tarp vyriausybinį bendradarbiavimą, iškelti jį aukštesnį lygmenį, taigi taikyti e, bendrijos metodą. Ir Europos parlamentas be abejo čia vaidina labai svarbų vaidmenį. Stokholmo veiksmų planas yra nepaprastai reikšmingas, todėl 2009 gruodžio mėnesį ta, e, taryba e, savo e, dokumentu pa, aiškiai pabrėžė ir pasveikino tokią iniciatyvą. Tai yra artimiausių metų bendradarbiajimo esmė. E, Dėl to ši programa, tas veiksmų planas yra nepaprastai reikšmingas. Yra nustatomas įsipareigojimas valstybėms narėms, draugės su tarptautiniu baudžiamuoju teismu bendradarbiauti mm, sprendžiant bylas susijusias su uh, e, nusiž... tarptautinės teisės pažeidimais, karo nusikaltimais ir panašiai. Šis e, dalykas buvo įvestas dar pirmininkaujant Švedijai. Taigi, kaip sakyta, tai yra ypatinga programa, turi, kuri turi būti toliau plėtojama, užpildyta ir veiksmingų turinių. Mes turime ir komisijos komunikatą, kuriame pareiškiama, kad e, teisės saugumo ir teisingumo erdvėje taikomos teisės turi būti, turi būti um, taikomis nuostatos turi ginti mūsų piliečių teisės. Uh, Stokholmo veiksmų planas sudaro sąlygas remtis tuo, kas jau buvo pasiekta ir prisijimti ir naujus iššūkius, taip pat ir įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Manau, kad tai yra tiesiog revoliucingas žingsnis teisės srityje, institucijų bendradarbiavimo srityje, kadangi teisės saugumo ir teisingumo erdvėje E, vyriausybių bendradarbiavimas buvo iškeltas į bendrijos lygmenį. Ir kaip jau sakyta, pirmasis žingsnis jau buvo padarytas Stokholmo e, veiksmų planu ir taryba pripažįsta, kad Europos parlamentas kaip vienas iš įstatymus e, kuriančių institucijų turi taip pat vaidinti labai svarbu reikmenį artimiausiais metais. Dėkoju. Redinga. Ačiū, ponė Redinga. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, jau žinote tikriausiai, tačiau vis dėlto norėčiau trumpai pristatyti komisijos parengtą veiksmų planą, kuris pavadintas e, prisidėjimas e, prie laisvės saugumo ir teisingumo erdvės piliečių naudai. Ir šis veiksmų planas yra skirtas Stogormo programos įgyvendinimui. Taigi šis veiksmų planas e, yra tarsi vadovas toms konkrečiams priemonėms, kurių, kurias reikės taikyti per artimiausias penkerius metus. Dabar norėčiau šiek tiek pažvelgti atgal. Kaip tik šiuo metu įvykiai parodė, tai yra pastarų savaičių ir mėnesių įvykiai parodė, jog visi sutinkame, kad būtina, kiek įmanoma skubiau, spręsti ekonominius ir finansinius klausimus ES ir tai reikia padaryti bendrai. Taip pat yra labai aiškus piliečių noras ir lūkestis, kad ES veiktų ryštingai ir skubiai. Prisiminkime, kai buvo kovo pabaiga patvirtinta komisijos darbo programa. Na ir jos turinys rodo, kad uh, komisija ne vien tik tai skėtina, bet tiesą sakant, jau dabar imasi veiksmų. Be kita ko, ji ketina parengti piliečių darbo atvarkę ir tokiu būdu piliečiai bus Europos veiksmų centre. Pat pati ši programa skirta teisingumo ir vidaus reikalams yra pirmoji tokia strateginė programa, kuri leis praktiškai gyventinti komisijos darbo programą. Ir čia komisija labai tiksliai vadovaujasi tais įgaliojimais, kurie jai buvo suteikti pagal gan plačiai suformuoluotą Stokholmo programą Ir komisija taip pat atsižvelgia į parlamentą bei tarybos suformuluotus pasiūlymus bei rekomendacijas. Na taip, pagrindėsiu ir laisvų įgyvenimas yra iššūkis. Ir tai reikia padaryti kartu užtikrinant ir saugumą ES. Aš manau, kad šis iššūkis sprendžiamas labai visapusiškai. Yra numatyta nemažai iniciatyvų sudarančių uh, tvarkaraščio dalį. Mes manome, kad neįmanoma atskirti laisvės nuo saugumo. Šie du dalykai yra tiesiog uh, du lasdos galai. Ir e, šie du dalykai yra labai svarbus piliečiams ir būtent jų dėka piliečiai patikės Europą. Taigi e, yra numatytas gairios, labai numa, konkrečios priemonės ir manau, kad tokiu būdu mūsų piliečiai labai aiškiai suvoks, kokią pridėtinę vertę suteikia jiems Europą. Taigi tai, ką šiandieną aptarėme, tai yra e, Lisabonos startis ir Europos pagrindėsių hartija. E, yra tie žingsniai, kurie yra labai suvokiami piliečiams ir duosiems konkrečios naudos. Šie abu veiksmai yra tarpusavyje susiję ir jie atitinka tas ambicijas, kurios yra įtvirtintas Lisabono sutartyje bei pagrindteisių hartijoje. Taigi mes turime pasiekti šių ambicingų tikslų kiek įmanoma greičiau, sutinkamai su piliečių lūkesčiais. Ir būtent dėl šios priežasties parlamentas į šį um, veiksmų planą neturėtų žiūrėti kaip į galutinį rezultatą, nes yra, gali atsitikti, kad įvyks nenumatytų dalykų, taigi jeigu tokių nenumatytų dalykų pasitaikys, tai pasinaudokite kaip parlamentarai savo iniciatyvos teisę problemams išspręsti būtų svarbu, kad parlamentas parengtų Stokholmo programos gyvendinimo e, vidurio laikotarpio pežiūrą. Tai turėtų būti padaryta 2012 metais ir tokiu būdu, būdu bus užtikrinta, kad e, programa atitiks e, įvykius ir tendencijas tiek Europoje, tiek ir pasauliniu lygiu. Ponas ministras labai teisingai pastebėjo, kad šiame veiksmų plane numatyti ne tik busimi komisijos pasiūlymai. Jame taip pat bus įvardyta tai, ką ketina padaryti valstybės narės, kaip jos imsis savo iniciatyvų pavyzdžiui, kai susidarima subsidarumo principu. Taigi veiksmų plane e, įvardyta, kaip valstybės narės perkels ES sprendimus į nacionalinę teisę ir kaip tie sprendimai bus įgyvendinami, bendradarbiaujant, pavyzdžiui, su kitomis valstybėmis narėmis. E, Taigi, gerbiami parlamento nariai, ši, šis veiksmų planas bus įgyvendintas sėkmingai tik tais tuomet, jeigu visos institucijos suvaidins joms derantį vaidmenį. Ir esu įsitikinusi, kad parlamentas iš tikrųjų leis mums ir padės mums žengti skubiai ir ištingai tinkamu keliu. Dėkoju, ponė komisarė. Pradėkime diskusijas ir dabar bus pirmiausia pasisakoma frakcijų vardu EPP pusantros minutės ponė Korasa Bild. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti komisiją už tai, kad ji labai laiku pateikė labai konkretų veiksmų planą, kuris suteiks pridėtinės vertės Europos piliečiams. Aš esu įsitikinusi, kad Stokholmo programa yra geriausias būdas žengti į priekį tiek Europai, tiek ir piliečiams ir tai leis Europai žengti į priekį kartu su piliečiais. Norėčiau paraginti komisijos laikytis Stokholmo programos vizijos, kai, per, kai teiksite konkrečius pasiūlymus busimiems penkeriems metams. Aš manau, kad šioje programoje užtikrinta pusiausvėra tarp piliečių saugos ir jų teisių bei laisvių, bei pilietinės sąmonės stiprinimą. Na, ir labai pritariu toms veiksmų plano, plano priemonėms, kurios yra skirtos kovai <clears throat> prekybai žmonėmis, priekabėm prie vaikų, o taip pat ir nelydimų nepilnamečių lydėjimą. Taip pat reikėtų tame veiksmų planete numatyti strategiją, kur yra skirta kovai su uh, smurtu namuose, smurtu prieš moteris, o taip pat moterų lytinių organų apipjaustimu. Na, tiesą sakant, būtų buvo gerai, jeigu ši strategija gal būtų pristatyta anksčiau nei numatyta. Taip pat e, norėtųsi paraginti piliečius dalyvauti šiame procese. Ir e, nuo to, tai priklausys nuo to, ar dokumentai bus skaidrus ir suformuoluoti suprantamai. Uh, Taigi džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimų su kolegomis parlamente, su taryba ir komisija, tam, kad iš tikrųjų būtų pasiekta pažangos laisvės, saugumo ir teisingumo srityje ir kad ši erdvė iš tikrųjų taptų tikrovė. Ačiū. Dėkuoju. Dabar e, socialistų ir demokratų vardu pusantros minutės, ponė Gens. Keletas e, bendrų minčių ir keletas techninių pastabų. Žinoma, mes tikime, kad e, Stoholmo programa yra ypatingai svarbi, todėl esame šiek tiek nusivylę, kadangi e, šių siekių lygis yra nepakankamas, netitinka to svarbos lygio. Todėl mes tai pasitengsime išreikšti savo pateikiamuose pakeitimuose. Yra priemonės numatytos 13 ir 14 metams ir manau, kad čia yra jau vėlavimas. Yra e, tarptautiniai susitarimai ir, e, ir ne visai aiškus ryšys tarp Europos parlamento ir komisijos. Yra dalykų, kurie yra patobulinti, turint galvoje E, dėrybas dėl SWIFT su jungtinėmis valstijomis, tačiau yra dar problemų, kurias būtina spręsti. Ir e, tai nėra e, teisėkuros teisės akto proceso dalis. Informacija piliečiams nėra pakankamai nušviesta, turint galvoje pagrindinės teisės. E, piliečiai apie tai turi būti tinkamai informuojami. Na, o dėl migracijos mes jau esame pradėję bendradarbiavimą, tačiau užmojai yra nepakankamai aukšti. Tai reikalauja naujų efektyvių sprendimų, kadangi problemų dar yra ir būtina užtikrinti e, laisvą darbuotojų judėjimą. Čia būtina priimti rezoliucijas, e, kurios padėtų naujoms valstybėms narėms. Dėkuoju. Liberalų e, demokratų frakcijos vardu pusantros minutės. Neabijotinai Stokholmo programa yra labai ambicinga ir būtina, kad šis veiksmų planas būtų efektyviai įgyvendinamas. Svarbiausia yra ne tik geras tvarkaraštis, bet ir teisės aktų turinys, kuriuos mes priimsime artimiausiais metais. Visa tai turi būti grindžiama, e, tuo, tuo turi būti grindžiama ateityje. Mes turime dirbti, kuriant pasitikėjimą e, tarp teismų, policijos bendradarbiavimą ugdyti siekiant pasiekti tai, mes turime pakeisti požiūrį į teisinės tradicijas, e, kurios nebus e, ateityje naudojamos arba kuriomis nebūtų piknaudžiaujama e, sprendžiant bylas baudžiamojoje teisėje. Turime kovoti su terorizmu, su tarptautiniu nusikaltimu ir mes turime užtikrinti apsaugą šioje srityje srityje ir turime užtikrinti ne tik aukų, bet ir ginamųjų teisės. Minimalūs kokybės standartai ir teisės standartai turi būti taikomi visose valstybėse narėse. E, mes turime suteikti daugiau galių Eurodžestui, turime e, apsaugoti savo piliečių duomenis ir turime e, priimti prieglopšio paketą. Mano politinė frakcija yra pasiryžusi konstruktyviai dirbti su taryba ir komisija, e, siekiant užtikrinti žmogaus teisų apsaugą. Dėkuoju. Grazie per il gruppo verde, l'onorevole. Dėkuoju. Žaliųjų e, grupės e, vardu Sargentinį. Dėkui, pirmininkė. Klausydamasi komisarės ir tarybos atstovo narių, man iškyla keletas klausimų. Artėja Ispanijos pirmininkavimo laikotarpio pabaiga, liko keletas savaičių ir Ispanija pirmininkavimo pradžioje turėjo daug puikių idėjų dėl moterų emancipacijos, dėl e, imigracijos politikos, dėl prieglapščio. Ir artėjant pirmininkavo paimbaigai, norėčiau paklausti, kur yra konkretus pasiūlymai, konkretus sprendimai. Kalbant apie prieglopstį ir migraciją, būtina veikti. Ne, ne tik individualios valstybės turi taikyti e, šiuos teisės aktus, bet ir, daug, ir bendrijos lygmenių turime veikti. Turime veikti Eurodak pagrindų ir kitų iniciatyvų pagrindų tikrai žaliųjų frakcija laukia e, e, šio e, dokumento prieimimo. Stokholmo programoje yra numatyta daug priemonių. Kodėl komisija nesuteikė prioriteto tos pačios lyties santokoms? E, reikia šį klausimą iškelti į prioritetinį klausimą. Ar galėtumėte man paaiškinti, kodėl jūs to nepadarėte? Dabar Europolas. E, Lisabonos erdvėje e, Europolui buvo mažiausiai skiriama dėmesio peržiūroje. Dabar įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, pavyzdžiui, E, kompetencija e, pradėti dėrybą su trečiosiomis valstybėmis, e, šią prerogatyvą tenka tarybai. Ir niekada dabar nežinome, kokios kitos valstybės, į kokias valstybės bus e, kreipiamasi dėl sutarčių sudarimo. Todėl norėčiau paraginti komisiją veikti šiuose mano paminėtose srityse. Dėkuoju. Ačiū. Pas e, Laisvės demokratijos e, frakcijos vardu, ponė Bigoto. Ačiū, ponė pirmininkė. 75 teisės aktai per penkis metus, taigi tikslas buvo tikrai labai ambicingas E, e, programoje mes matome, kad daugelis dalykų apsiribojo tuščiais žodžiais. Mes neturime politinės strategijos, mums reikia strategijos, kuri būtų grindžiama konkrečiais punktais - kova su nelegalia imigracija, iš priešorės sienų, bendri veiksmai e, siekiant kovoti su nelegalia imigracija. Manau, kad e, nereikėtų į migraciją šiais sunkiais laikais žiūrėti kaip į e, legalų pateisinamą išteklių. Daugybė jaunų žmonių Europoje neturi darbo ir ponia komisijos narė pasakė, kad mes turime e, elgtis solidariai, tačiau manau, kad mes turime elgtis konkrečiai ir realistiškai. Labai svarbu suteikti darbo vietą mūsų piliečiams Tai labai gerai padėtų mūsų žmonėms ir mūsų piliečiai taip pat būtų mums dėkingi už tai. Ačiū, ponė Imiro. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie daugiau nei 30, 360 įvairių veiksmų numatytų per penkerius metus. E, Visą tai turėjo būti, e, turėjo būti gerai apsvarstyta Europos parlamente, kad jis būtų galėjęs e, pateikti ir savo pasiūlymų ir pakeitimų. Štai pavyzdys - kova su radikalizacija, kova su terorizmu, atitinkama Europos programa. Europos situacijų centras, Europolas, Eurojustas, kovos su organizuotų nusikalstamumu koordinacijos centras, E, pasienio apsauga, atitinkamos pasienio apsaugos sistemos sukūrimas, visa tai yra minima toje programoje, tai yra labai svarbios temos, todėl aš manyčiau, kad jas būtų buvę galima apsvarstyti išsameu. Taip pat krenta į akis ir tai, kad e, aukų apsauga yra apimama tik tai vienos e, priemonės, vieno instrumento ben, į kurį įeina ir terorizmo aukų apsauga. Jeigu aš būčiau turėjusi galimybę, būčiau sakiusi, kad specifinio instrumento siekiant apsaugoti terorizmo aukas įvedimas būtų buvęs tikrai labai prasmingas tikslas. E, tai ir turėtų būti ES tikslas. Pabaigoje, ponė Rėding, norėčiau sužinoti, kodėl tarybos sprendimas e, buvo pakeistas Europolo e, e, reglamentu. Ačiū, dabar žodis suteikiamas poniai Vlašikovai vienai minutiai, pus, pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, pone ministrė. Stokholmo veiksmų plane yra sričių, kurias norėčiau paminėti. Jeigu norime žengti toliau, Tuomet paminėsiu problematiškas rytis. Man atrodo labai problemiškas. Ir problemiška yra bendroji prieglopščios teikimo sistema ES, apie tai mes jau nekartą čia esame diskutavę. Viena vertus komisija kalba apie būtinybę integruoti imigrantus į mūsų sistemą, kita vertus yra pernelyg mažai ambicinių, ambicijų e, numatytų šiame plane. Iki 2014 metų vargiai ar pavyks mm, sukurti bendrą sistemą, prieglopšio prašymų tvarkymo sistemą. Yra pateikta ir konkrečių pasiūlymų tai dėl, pavyzdžiui, sezoninių darbuotojų judėjimo ir e, prieglaušio prašytojų imigracijos. Aš manyčiau, kai kurios e, programos dalis e, yra pernelyg silpnai apibrieštos. Kitas dalykas, komisija teigia, kad vienos lyties atstovų partnerystės registravimas nėra prioritetinės rytis ir šis, ši tema nėra laikoma svarbia. Ir tai nėra gerai, mano manimu. Ir pabaigoje dar keletas dalykų plane aiškiai kalbama apie e, įmonių laisvę be jų e, veiksmų reguliavimo ir šios krizės kontekste tai yra gana netikėtas dalykas. Ačiū. Grazie, la parola. Dėkoju, žodis poniai Latford, vieną minutę. Dėkoju, ponė Pirinkė. Mano manimo geriausias veiksmų plano aspektas yra penkių priemonių sąrašas, be kita ko, pavyzdžiui, baudžiamosios E, baudžiamosios teisės priemonės. Aš pasisakau už šių priemonių įgyvendinimą ir tikrai labai malonu, kad su Ispanija kaip pirmininkančio šalia pasiekiau šiandien ryte preliminaraus susitarimo. Taigi tikrai puiku, kad pasiektas rezultatas. Tačiau, ponė komisarė, aš labai pritariu tam, kad komisija labai prisidėjo ir dėkoju iš tai. Na ir galiausiai mes pradėjome kurti bendrą pasitikimą, kuris būtinas abipusiam pripažinimui. Mano manimu, Europos arešto orderis e, Pasvirtinotam visi bylose, jeigu prieš dešimtmetį mes turėtume turėti tokias priemonės, tokia neteisybė būtų neįvykusi. Dėkoju. Panas bus sutilis 1 minutė 30. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, viena, vidaus rinka yra vienas didžiausių projektų ES. Ir mano manimu, Stokholm, tai yra svarbu Tai yra duos naudos mūsų piliečiams. Vidaus rinkai įsigaliojo 22 metais ir būtent tuo metu mes patvirtinome Mastriko sutartį. Ir taip pat buvo patvirtinta Europos pilietybės koncepcija, o šio veiksmų plano dėka mes sukursime erdvę, e, kurioje galima bus įgyvendinti šią Europos pilietybės idėja, be kita ko, ginant e, pilietinės teisės, laisvės, bus užtikrinta prieiga prie saugumo, teisingumo užtikrinimą. Ir manau, kad yra ir kitų sričių, kur ES gali duoti pavyzdį. Pavyzdžiui, kova su priekyba žmonėmis, kova su pedofilais, žvaikų teisų užtikrinimas, kova su internetiniais nusikaltimais, taip pat migracija ir prieglopščio teikimo. Ir manau, kad šiam projektui reikalingi trys dalykai. Tai pirmiausia, reikalingi politiniai standartai, kurie yra kurie bus ėmi su pilietybės sa, savoka. Taip pat subsidarimo principo užtikrinimas, nes turime neprimiršti, kad subsidarumas yra svarbus dalykas. Na ir galiausiai laikotarpiai. Veiksmų plane turi būti nustatyti laikotarpį ir jų turime laikytis, nes kitaip e, viskas neteks prasmės. Ačiū. Dėkoju. Žodis ponui Lopis Agilar, minutė 30. Dėkoju, pane pirmininkė. Na, uh, kaip Libė komiteto pirmininkas, aš prisidėjau prie pirmininko Kasini veiklos ir Berlingor veiklos, kurie rengia rezoliucijas skirtą Stokholmo programai. Tai buvo padaryta praeitų metų lapkričio mėnesį. Na ir paaiškėjo, kad Stokholmo uh, programa, ypač kai tai pasakinė apie laisvės saugumo ir teisingumo erdvę, nepalengvins parlamento gyvenimą, netgi priešingai. Taigi norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad kai kurie reikalavimai numatyti patvirtintoje rezoliucijoje nesispindėjo e, konkrečiose straipsnėse ir tame veiksmų plane, kurį siūlo komisija. Taigi vykstant e, parlamentiniams diskusijoms ir pasisakant e, dėl veiksmų plano, norėčiau atkreipti dėmesį straipsnius nuo 148 iki 153, nes mano manimo tie straipsniai yra labai svarbus ir ten, pavyzdžiui, kalbama apie tokius svarbius dalykus pradedant aukų apsaugą iki įvairių agentūrų veiklos, pavyzdžiui, Frontex, prieglapščio teikimo agentūros veikla. Na ir manau, kad yra rimtų problemų susijusių duomenų apsauga, o taip pat nediskriminavimo nuostata. Taigi, tiesą sakant, visi šie dalykai niekuomet buvo visuomet aptarti parlamentai, ypač kai kalbėjome apie TFTP ir aš manau, kad užtikrinant pusiausvyrą tarp saugumo ir privačios sferos reikalingas atitinkamas vykdomos diskusijos parlamente. Na ir manau, kad dabar komisija turi prieš akis penkerius metus darbo tam, kad ji žingsnis po žingsnio įgyvendintų Stokholmo programos ir veiksmų. Uh, plano nuostatas ir labai raginame bendrai bendradarbiauti su parlamentu tam, kad būtų gyvendinti mano minėti straipsniai ir rezoliucijos nuostatas. Taigi dirbsime pėtis į petį, nes iš tikrųjų parlamentas viską labai didžiai stebi ir beje, manau, kad ir tarybos darbą reikia stebėti labai, stebėti labai didžiai ir tarybai čia taip pat svarba, tenka svarbus vaidmuo. Parola, Ačiū. Pone Grisbek, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, ponė tarybos atstovė. Labai džiaugiuosi šiuo veiksmų planu, apie kurį kalbėjo ponė Reding. Buvo padaryta didelės, svarbios pažangos iki šiol. Ir kadangi mes Dabar, dabar turime laiko pakalbėti ir apie pasiekmes, mes galėtume e, pakalbėti e, e, ne tik apie teigiamus dalykus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai nedideli terminai, trumpi terminai yra numatyti gyvendinti tom priemonėm. Ir aš norėčiau, kad jūs padarytumėte viską, kad būtų konkrečiai pasiekta tų tikslų, kad neapsiribotume vien tik gražiais žodžiais, kad tie žodžiai užpildyt, būtų užpildyti prasmingų turinių. Uh, Dėl turinio porą dalykų. Kad pasiektume sėkmės, mes turime numatyti ir konkrečius prioritetus. Pane Rėding kalbėjo apie pridėtinę vertę ir aš norėčiau pasiūlyti, kad tam tikrais klausimais padarytume didesnį spaudimą. E, pavyzdžiui, teismų bendradarbiavimas, kad e, teisinėje srityje mes visi kalbėtume vienu balsu mes turėtume kalbėti apie Erasmus programos efektyvesnį įgyvendinimą įvairioms su teisės rytimi susijusioms profesijoms. Taip pat labai svarbus prioritetas e, aps, vaikų apsaugos rytyje, siekiant apsaugoti juos nuo pedofilijos, nuo seksualinio išnaudojimo ir internetinių nusikaltimų. Dėkoju. Ponas Lambrinydis. Ačiū. kalbant apie imigracijos programą, čia trūksta vieno labai reikšmingo žodžio - solidarumas. Mes kalbėjome apie e, trečių šalių piliečių perkelimo programą Europoje. Tačiau čia, šiame kontekste, komisija nėra numačiusi tinkamų prevencinių priemonių. E, nėra numatytas joks e, iš anksto planuojantis požiūris ir mechanizmas. Kasmet dešimtis tūkstančių e, pabėgėlių atkeliauja į ES iš Turkijos, pavyzdžiui. Ir kaip atrodys mūsų sustarimas su Turkija, turint omenyje šį faktą? Kaip e, atrodys mūsų susitarimas susijęs su, tas susitarimas tarp Turkijos ir Frontex agentūros? Manau, kad e, čia yra pažeidžiamos e, Graikijos ir visos Europos teisės, pasienio teisės. Yra sakoma, kad e, reikia įsipareigoti, jau, gyvendinti solidarumą su imigrantais. Imigrantus mes privalome integruoti. Priešingų atveju, ponė komisijos narė, bus neįmanoma šiems žmonėms su mumis sugyventi taikiai. Mes turime uh, prisidėti prie to, kad jie būtų tinkamai efektyviai integruoti į mūsų visuomenę. Priešingų atveju jie bus tiksinčios laiko bombos. Dėkoju. Grazie, la parola all'onorevole Auragi per... Ačiū. Panas Aurati, vieną minutę. Eh, Dėkuoju. Turėčiau pasakyti, kad jeigu turime Europą, kurioje nebėra sienų, E, tačiau yra e, tarp valstybinių nusikaltimų, tai manau, e, turime daug glaudesnio bendradarbiavimo reikia, kad sugebėtume suvaldyti tarp nacionalinį nusikalstamumą. Policijos koordinavimas būtinas, Europolas, teismų bendradarbiavimas ir kai kalbame apie techninį suderinimą E, skiriant bausmes ir, ir panašiai. Valstybėse narėse e, yra e, skirtingi įstatymai, įstatymai ir susidurėme su nacionaliniu pasipriešinimu. Todėl aš primiktinai reikalaučiau nugalėti šį pasipriešinimą iš valstybių narių ir sistemų skirtumus, kad galėtume geriau kovoti su nusikalstamumu. Dėkoju, dabar e, prašau žodžio procedūrą. E, ponas Kolino, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinoma, tai puikiai proga yra daug numatyta gerų veiksmų, e, tačiau komisija turės juos įgyvendinti ir pasistengti, kuriant teisingumo ir saugumo erdvę. Turint šiuos tikslus. E, būtina bendradarbiauti tarp Europos institucijų ir žinoma tarp valstybių narių. E, tai yra lemiamas dalykas, e, kad tas bendradarbiavimas būtų tikras ir nuoširdus turint galvoje imigracijos srautus, mes turime vadovautis svarbiausiais principais. Bandymas sustabdyti E, e, nusikaltelius, organizuotus nusikaltelius, priekybą narkotikais. E, visa tai reikalauja tikro bendradarbiavimo, realaus bendradarbiavimo. Ir parlamentas turės suvaidinti lemiamą vaidmenį, raginant komisiją ir kitas institucijas padaryti viską, kas yra būtina. Minutė. Dėkuoju. E, Patin, vieną minutę, prašau. Um... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Latford pasakė, jog yra susirūpinusi dėl to, kad ne visuomet teisingai įvykdomas teisingumas, pavyzdžiui, um, Europos arešto orderio atveju ir kai kurių bylų atveju, tiesą sakant, tai yra didžiausia. Ne nesėkmėtas arešto orderis ir viskas dabar yra daroma formaliai ir biurokratiškai. Junktinės karalystės teismai skirti tam, kad Europos, Junktinės karalystės piliečiai būtų apsaugoti nuo neteisėto įkalimo, be kitako ir kitoje salėje. Aš apeliacinėme teisme dalyvavau byloje, Sinion byloje ir du teis, <clears throat> du advokatai negalėjo užkirsti kelią jų ekstradicijai, nors buvo visiškai aišku, kad policija bus sufabrikavusi įrodymus. Tačiau, tiesą sakant, teismas buvo, jam buvo suteikta įsigilinti į tuos suklastotus, sufabrikuotus įrodymus. Dabar rėmas krokodilo ašaros, bet tai tiesą sakant tikrai yra arešto orderis neteisingas dalykas. Dėkoju, papa Nikolau, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, su dideliu pasiteikinimu patvirtiname Stokholmo programą. Aišku, yra labai teigiamos nuostatas dėl solidarumo, kovos su nelegalia migracija ir dabar skaitant veiksmų planą, uh, konstatuoja, kad 2011 e, metais komisija turi sukurti mechanizmą, kuris e, leisti vertinti nacionalinės prieglopščio teikimo sistemas tam, kad valstybės narės galėtų dirbti geriau pagal savo turimas galimybės ir galėtų atitinkamai priimti prieglopščio prašytojus. Mes e, Taip pat suteikėm, uždegėme žalę šviesą prieglapščio teikimo biuro įsteigimui Maltoje. Taigi, tiesą sakant, man kyla klausimas, kaip visa tai siejasi, e, tas mechanizmas ir biuras. Ar tai bus mechanizmas, kuris skirtas e, nauj prieglapščio prašytojų apgyvendinimo valstybės narise? Dėkoju. Pone Makvienė, vieną minutę. Norėčiau pasisakyti dėl mechanizmo, kuris skirtas korupcijos įvertimo valstybėse narys ir tas mechanizmas numatytas veiksmų plane. Yra tarybos sprendimas susijęs su Stokholmo programa ir jis liečia šį klausimą. Dabar komisija parengė veiksmų planą skirtą veiksmų Stokholmo programos įgyvenimui. Mums reikalingas politinė valia iš valstybių narių pusės tam, kad toks mechanizmas būtų sukurtas. Na, aš tai visą tai išsakiau, nes, kaip žinote, valstybių narių pastangos nebuvo pakankamos. Antras dalykas yra numatyta parengti komunikatą skirtą korupcijai. Taip pat ben, ir numatyta, kad komunikatas bus parengtas 2011 metais metais. Aš siūlau tai padaryti iki šių metų pabaigos ir tokiu būdu galėsime geriau atsakyti į poreikį kovoti su korupcija bendryjoje ir valstybės narise, nes tiesą sakant, korupcinominės pri... krizės priežasčių, taigi būtų geriausia kovoti su korupcija pasitelkiant prevencinės priemonės. Dėkoju. Dabar pasisakyt valstybės sekretorius Lopets Garida e, tarybos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na taip. Šios diskusijos dėl laisvės teisingumo ir saugumo erdvės esmė yra tai, ką labai gerai suformulavo mm, ponas Busutilas, kai jis kalbėjo apie pilietybės, europinės pilietybės savoką. Na ir turime gilinti šią pilietybės idėją ir mums, kaip pirmininkaujančiai šaliai, tai atrodo yra būsimos naujos Europos ašis. Na ir ponės Argentinė labai aiškiai kreipėsi į tarybą ir, ir jį klausė, ką mes nuveikėme mūsų pirmininkavome metu ir kas numatyta ateičiai. Aš dėkoju šį labai tiesioginį klausimą ir pabandysiu uh, savo klausimą suformuluoti taip, tai yra savo atsakymą suformuluoti taip, kad būtų atsakyta iš, iškeltus klausimus. Be kita ko, e, atsakysiu į tą klausimą susijusiu su Europos pilietybės savoka, su taip pat e, Europos piliečio statuto klausimo ir laisvės saugumo ir teisingumo vertė. Na, na tai prisijungimas prie Europos žmogaus teisų konvencijų yra vienas iš prioritetų mūsų pirmininkamų metu ir šiame kontekste turėtume kalbėti ir apie garantijų baudžiamosiose bylose direktyvą. Ši direktyva šiaip, kaip tik šiuo metu yra rengiama ir ponė Sargentini labai konkrečiai iškėlė e, nediskriminavimo direktyvos klausimą. Mes laukiame atitinkamo direktyvos pasiūlymo iš komisijos pusės bent jau bendro pobūdžio e, direktyvos projektą. Tai yra labai ambicingas projektas ir labai laukime komisijos iniciatyvos. Dėl aukų apsaugos. Tai taip pat yra mūsų kaip ir minkavinčios šalies e, prioritetas, tai jis buvo jau prioritetas nuo pat pradžių ir ypatingas prioritetas ir dėmesys yra skirmas kovai su smurtu namuose. Lygiai taip pat seksualinis išnaudomas, kova su žm prekybė žmonėmis. Tai taip pat yra prioritetai ir parengsime bendrą poziciją birželio mėnesį. Taip pat e, bus pradėta tiesėkuros iniciatyva skirta kovai prieš smurtą prieš moteris. Na ir Libė ir moterų reikalų komitete. Šiuo metu parlamente kaip tik viską, vyksta diskusijos šiais klausimais. Na ir sakyčiau, tai yra, viena, tai yra viena iš didžiausių spragų Europos teisėkuros roje ir tikrai dėl to nukenčia daugybė moterų. Apsko komitetas neseniai išsakė savo nuomonę dėl šio klausimo. Uh, E, buvo patvirtinta vidaus e, saugos strategija, tai buvo padaryta vadovo taryboje kovo mėnesį. Taip pat ir vidaus reikalų komitete apie tai buvo kalbama. Šiuo metu vyksta dėrybos su JAV. Jų tikslas yra SWIFT, civilinė apsauga. Na, šios temos yra gerai žinomas Europos parlamente. Buvo suteikti suteiktas dėrybai galiojimas tam, kad būtų pasiektas politinis sutarimas su JAV kiek įmanoma greičiau. Na, taip pat buvo padaryti bendri pareiškimai su JAV dėl kovos su terorizmu, dėl bendradarbiavimo civilinėse bylose. Tai norėčiau priminti ROM 3 e, reglamentą, ten kalbama apie tarptautinės santokas, o kai kalba eina apie E, prieglopščio teikimą, kuris buvo paminėtas pasisakymo metu, tai Ispanijos pirmininkavimo metu buvo atliktas e, pirmasis Europos migracijos ir prieglopščio teikimo pakto įvertinimas. Bendradarbiaujant su komisija buvo patvirtinta nelydimu, patvirtinta nelydimų nepilnamečių gražinimo programa, dėl kurios kaip tik šiuo metu deramasi. Taip pat skirimas dėmesys ir Frontex agentūrai bei rengiama e, Europos e, pabėgėlių paramos programa, o taip pat jų apgyvendinimo ir gražimo programos. Na ir tikėkime, kad 2011 metais atitinkamas biuras bus pra, įsteigtas ir pradės savo veiklą, yra tavarės pranešimas skirtas šiam klausimui. Kaip jau minėjau, e, biuras įsteigs 2011 metais, tai tik tais keletas iniciatyvų e, prieglapščio ir migracijos klausimams. Na ir aš manau, kad šios iniciatyvos yra labai svarbios, ne vien tik tai siekėt apsaugoti ES ekonominės interesus, nors aišku, tai svarbus dalykas, bet aišku, labai svarbu ilgainiui turėti galimybės kovoti su tarpvalstybiniais nusikaltimais. Štai keletas tokių konkrečių aspektų, ties kuriais šiuo metu dirbama. Ir kuriems ypač daug dėmesio skiria Ispanija, bendradarbiaudama su taryba, su komisija ir parlamentu. Ir labai svarbu, kad e, savo darbuose, savo pastangose siekiant sukurti e, skaidrę ES, kuri užtikrintų piliečių apsaugą, kad tikrai padarytume pažangos šioje srityje. Ir tu šios darbus tęsime trejato kontekste ir kitos trejato šalis, tai yra Vengrija ir Belgija, tęs pradėtas iniciatyvas. Dėkoju už gerą bendradarbiavimą. Kėlė parolą al komisario Red. Dėkoju. Dabar žodis komisariai Reding. Visi kalba apie Stokholmo programą. Tai yra kalėdinė glūtė. ant kurios sukabinta keli šimtai norų. Norėčiau, kad visi kalbėtų apie realybę. Kaip mes elgiamės su šitais pageidavimais, sukabintais ant eglutės iki, iki Lisabonos sutarties tai buvo uždaras klausimas. Mes nekalbėjome apie piliečius, apie tai, ko jie nori, ko jie tikis. Trečio ramšio kontekste vidaus reikalų ministrai neklausė nei Europos parlamento, nei komisijos ir nei ES teisingumo teismas negalėjo įsikišti. Tai štai kokios mūsų yra išeitinės pozicijos. Tai yra neįmanoma situacija. kur net minimalūs sprendimai nebuvo įgyvendinami nacionalinėme lygmenyje, kur piliečiai, kaip piliečiai neturėjo priemonių, instrumentų kreiptis į teismą, protestuoti, ir įtvirtinti savo teisės. Laimiai dabar yra Lisabono sutartis. Trečiojo ramščio nebeliko. Yra komisijos siūlymai, teismo sprendimai, įgyvendinimas valstybių narių lygmenyje, kontrolė iš ES teisingumo teismo pusės. Tai reiškia taip pat, kad daugiau mes negalime spręsti problemų taip, kaip buvo sprendžiamos anksčiau. Būtina e, dabar laikytis naujų procedūrų, kurių pareikalavote jūs, parlamentarai, kad komisija jas nustatytų. Visų pirmiausia, išsame analizė, kas yra protinga, kas yra gerai, kas suteikia pridėtinės verties. Toliau, viešos konsultacijos, kad žinotume, kad tos idėjos, kurias mes iškeliame, bus priimtos ar nepriimtos pilietinės visuomenės, pramonės, valstybių narių, nacionalinių parlamentų, kurie dabar jau yra veikėjas šiuose klausimuose ir turime atlaikyti subsidiarumo testą. Taip pat labai svarbu poveikio vertinimas. Ir tik tada galutinis komisijos siūlymas. Jeigu norite, e, kad komisija dirbtų taip, kaip buvo dirba anksčiau, E, tai aš kiekvieną savaitę teiksiu jums pasiūlymus. Ir pirmiausia, jie bus blokuojami nacionaliniuose parlamentuose ir visiškai teisėtai, kadangi jie turi būti rengiami rimtai. Tai turi būti rimti pasiūlymai pagristi teisinėmis prielaidomis. Ir tai, ką mes darome, turi būti pagrista ir turi būti įgyvendinama. Aš nebejoju, kad bet koks mūsų toks neapgalvotas pasiūlymas būtų e, iškart nagrinėjamas Strasbūro ar Luksemburgo teisme. Aš norėčiau, kad mes visi e, dirbtume taip, kad piliečiai suprastų, kad mūsų veiklos pridėtinė vertė yra naudinga jiems. Taip, Kaip atsinginga komisarė, girdėjau parlamentarus kalbant apie tai, ką turime daryti. Tam, kad užtikrintume teisinį užtikrintumą moterims visose valstybėse narėse, kai jos susiduria su smurto problema, kad jų teisės bus apgintos, kad nebūtų tik tai iliuzija. Todėl mes turime dirbti drauge ir yra šimtai priemonių, kurios turi būti rengiamos pagal Lisabonos sutartį. Ir aiškiai pristatytos, pritaikytos e, įvairioms teisinėms priemonėms. Yra šimtai tokių priemonių, kurios neveikia, ponia Latford apie tai kalbėjo. Žinoma, jos valstybėse narėse neįgyvendinamos. Kadangi svarbiausia yra tarp, tarpusavio supratimas ir pasitikėjimas dar nėra sukurtas. Mes negalime to sukurti be tarpusavio pasitikėjimo. Negalime vien dekretais kažko tai sukurti ir negalime išleisti dekreto, kad pakeisti e, teisėjų mintis e, ir liepti jiems pasitikėti tarpusavyje. Tai šį pasitikėjimą turime išugdyti. Taigi turime numatyti priemonės, kurios padės užtikrinti mūsų piliečių teisės visose valstybėse narėse, kad teisėjai galėtų įgyvendinti tai, apie ką mes kalbame. E, dabar kolegos nebėra, kuris čia kalbėjo. E, veiksmų planas yra nukreiptas kovai su smurtu prieš moteris. 2011 metais e, bus parengtas tekstas, kaip kovoti su su smurtu prieš aukas kaip apsaugoti duomenis. Ir kai jūs parlamentas pasakėte ne tokiam darbo stiliui, kai jis buvo taikomas dar negaliojant Lisabonos sutarčiai, tai mes taip nebedirbame. Taip, komiteto pirmininkė, Jūs žinote, kad jūsų komitetas ir kiti komitetai visiškai integruoti į mūsų darbo procedūras. Ir aš norėčiau, kad mes dirbtume kartu. Labai techniniai klausimai, kurie bus labai svarbus mūsų visuomenėms. Mes turime aiškinti piliečiams, ką mes darome. Nes tai yra dalis mūsų darbo ir ne pati lengviausia mūsų darbo dalis. Taip, turime imtis priemonių, pavyzdžiui, dėl nelegalios imigracijos ir prieglopščio ir kaip jūs įsitikit, patvirtinote, mano kolegė Cecilija Malmstrom yra pateikusi labai konkrečių siūlymų dėl sienų kontrolės, dėl nelegalios migracijos, dėl legalios migracijos. Ir būtų puiku, jeigu tai parlamentas su e, taryba priimtų šį prieglopšio paketą e, perkelimo e, bendrąją programą, tarpusavio pripažinimo programą, taip pat ką tik e, patvirtintą e, planą dėl nelydimų e, mažamečių. Visa tai yra procese. Juk nekalbama apie tai, kas ką turi daryti. Ir pateiksiu Jums pavyzdį. Jūs reikalaujate nediskriminavimo. Nediskriminavimo direktyva, atleiskite, yra klausimas, kuris turi būti išspręstas vieningais ir yra blokuojamas taryboje. Tai ką jūs norite, kad aš daryčiau? Komisija pateikė nediskriminavimo direktyvą, e, o taryba blokuoja. Taigi kalbėkite su, kary, su taryba. Tos pačias lyties poros. Jūs puikiai žinote, kad tai yra subsidiarumo prerogatyva, tai yra valstybių narių kompetencija reguliuoti tai, kaip jos žiūri į vienos lyties poras. Kai ES e, įžengia į šią sritį, tai yra tarp valstybinis požiūris į vienos lyties poras. Aš negaliu kalbėti už Prancūziją, už Luksemburgą, už e, Lenkiją ir kitas valstybės. Tai jų asmeninis reikalas. Aš matau, kad nėra diskriminacijos, kai nesvarbu, iš kokios valstybės tos poros savo teisės įgyvendina e, e, mobilumo, savo teisės įgyvendina, tai čia jokių problemų nėra. Ir aš matau, kad mobilumo prasme, piliečių teisų prasme, bendradarbiavimo tarp teisinių sistemų prasme, sienų naikinimo prasme, kurios vis dar tebe egzistuoja. Deja, e, e, leiskite pasakyti, kad bendros rinkos nėra kalbant apie piliečius. Yra Mario Monti pranešimas. Ir jūs žinote, kas yra mano Biblija? Tai yra pranešimas kurį parengė vienas iš jūsų narių. Ir tame pranešime yra pateikti visi reikalingi elementai dėl piliečių laisvo judėjimo. Ir visos problemos turi būti įspręstos. Ir ką aš jums pasiūlyčiau? Jūs paimkite tas problemas vieną po, vieno, vieną po kitos ir spręskite po vieną. Kai aš padedu ant stalo jums pasiūlymą, jūs pamatysite, jeigu aš jums teikčiau be to dairos pasiūlymus, jūs turėtumėte dirbti naktimis. Aš nesirūpinsiu jūsų žmonių, žmogaus teismi, teisėmis. Mes dirbsime tol, kol mes išspręsime šias problemas. Aš negaliu to padaryti viena. Man reikalinga jūsų pagalba, labai konstruktyvi pagalba. Ir di turime dirbti su kiekviena problema po vieną atskirai. Esu pasirengusi ateiti į jūsų komitetus kaip, ga, kaip daž, taip dažnai, kaip jūs tik tai mane pakviesite ir mes kiekvieną elementą aptarsime atskirai. Ir jums padedant mes šią problemą išspręsime. Dėkuoju. Grazie. La diskusione è... Ačiū. Diskusija baigta.